Pirmiausia, suteiksime žodį autoriui, ponui Viser. Penkios minutės, prašau. Mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris. Pone pirmininkė, pone komisarė, pone Krūs nedalyvauja šiame posėdėje, nes įvyko nelaimingas atsitikimas, aš šiaip linkiu greičiau pasveikti. Politiniu požiūriu aš negaliu pritarti jos iniciatyvai susijusiai su visuomeniniu transliuotoju. Praėjusį ketvirtadienį su kolegomis Beret ir Jeronimi mes dalyvavome EPP klausimuose dėl uh, transliavimo. Ir norėčiau pasakyti, kad sektoriaus ir valstybių narių susirūpinimas šiuo klausimu yra tikrai didelis dalyvavo konkurencijos sektoriaus atstovai. Tai yra tas sektorius, kuris yra iš tiesų labai svarbus. Posėdė dalyvavo įvairių transliuotojų, transliavimo organizacijų vadovai. Komisija nori numatyti taisyklę susijusią su pagalba visuomeniniam transliavimui. Tačiau tos priemonės yra netinkamos, kadangi Visuminis transliuotojas vaidina svarbu vaidmenį užtikrinant pluralizmą. Reikia suprasti, kad kalbame apie visuomeniai svarbų klausimą, klausimą, kurį spręsti turi ne Europos komisija, o valstybės narės. Egzistuoja protokolas dėl visuomeninio transliuotojo Amsterdamo sutartyje. Valstybės narės turi organizuoti ir uh, kaip tinkamos finansuoti visuomeninio transliuotojo veiklą. Ponios Krūs projektas pamina subsidiarumo principą ir valstybių narių laisvę. Tai sukelia nemažai kliūčių. Ši komisarė pasisako už liberales priemonės, tad jau lab nuostabu, kad jinai pakeitė, pateikė tokius pasiūlymus, neliberalius pasiūlymus. E, yra būtina užtikrinti visuomeninio transliuotojo laisvę. Komerciniai e, atskiri organizacijai taip pat turi suvaidinti jiems tenkantį vaidmenį. Mes kalbame apie tam tikrą sistemą. Tad kyla klausimas, ar smulkus transliuotojai turės galimybių padengti tuos kaštus ypač jeigu yra mažose valstybėse, tai nebus taip paprasta. Bet to kontrolės mechanizmas yra labai detalus. Aš manyčiau, kad lankstumo reikėtų daugiau. Valstybės narės labai dažnai ne, nebesugaudo, nebe, joms nebepavyksta sukontroliuoti to, kas vyksta nacionaliniu lygiu. Manyčiau, kad prieš priimančią priemonę reikėtų išsiaiškinti, kokį poveikį turės rinkai. Reikia pasižiūrėti, ar nebus taip, kad komerciniai konkurentai įgys daug daugiau pranašumo. Galiausiai visuomeninis transliavimas yra skirtingai organizuojamas atskirose valstybėse narėse. Tai yra skirtingos transliavimo ir prieimimo sistemos, skirtingos kalbinės ir kultūrinės zonos. Tai, kas mums yra siūloma tekste, yra tam tikras vienodas sprendimas visiems, net, neatsižvelgiama į atskirų šalių regionų specifiškumą. Mes esame dėl to susirūpinę. Dabar norėčiau e, jūs informuoti apie vykusius klausimus APP frakcijoje praėjusį ketvirtadienį. Komisija sutinka, kad siūlymas yra labai detalus, kad tekstas turėtų būti adaptuotas. Generalinis direktorius savo pasisakymę minėjo, kad galutinis komunikatas bus priimtas po kovo penktos, nes vyks antras klausimas parlamente šią temą. Po šio klausimo generalinis direktorius sakė, kad remdamasis turimo informaciją, galbūt direktorius parengs naują siūlymo tekstą. E, ir kad galutinis tekstas bus šiek tiek kitoks. Tai aišku, rezultatas yra neblogas. Pone pirmininkė, jūs puikiai suprantate, kad tai reiškia, jog komisija yra pasirengusi uh, išklausyti, ką sako Europos parlamentas ir e, transliavimo sektoriaus ES šalyse atstovai. Norėčiau dar šį beitą pridurti. Pirmiausia, Europos komisija, man kyla klausimas, ar liks prie savo vertinimo, kuris būtų primestas savotiškai, ponia Krūstai minėjo. Tad mano klausimas būtų toks, ar Europos komisija nori bet kokią kainą likti prie savo e, pradinio siūlymo ir įsteigti nepriklausomą kontrolės struktūrą, kaip užtikrinti politinį neutralumą jos. Ar tai nereiškia, kad bus daromas skirtumas tarp egzistuojančių paslaugų ir naujų žiniasklaidos priemonių? Trečia pastaba. Po to, ką minėjo konkurencijos generalinio direktorato atstovai. Kila toks klausimas, ar komisija pateiks naują siūlymą remdamasi naują informaciją. Ketvirtas klausimas, kaip komisija TV2 bylą išspręs, ar tai atsispindės naujame siūlyme. Ir jeigu taip ne, neatsitiks, tai kas bus siūloma ir galiausiai, ar komisija yra pasirengusi įtraukti Europos parlamentą į komunikato peržiūros procesą. Ir ar yra numatomi debatai parlamente. Tikiuosi, kad bendradarbiavimas tarp komisijos parlamento ir valstybių narių bus pats geriausias, siekiant kuo geresnio komunikato teksto. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Prašom, ponė komisarė. Pane pirmininkė, kaip jau buvo minėta, mano kolegė ponia Krus turėjo nedėlę avariją ir dėl to dabar negalėjo prie mūsų prisijungti. Negalėčiau sudalyvauti. 2008 metų lapkričio 4 dieną e, komisija e, konsultacijoms iki sausio 15-osios e, pateikė naują dokumentą dėl transliacijų. Ir Parlamentas mm, paskyrė 5 kovo šitam svarstymam, kai buvo minėta PP e frakcija jau e, e, praeitą savaitę, ketvirtadienį, dalyvaujant generaliniam konkurencingumo direktoriui, ponui Filiplau, atliko tokius svarstymus. Taigi šis dialogas tarp komisijos ir parlamento yra svarbus. Mes esame pasirengę įsiklausyti ir atsakyti jūsų klausimus. Mes taip pat žinome, kad parlamentas įsprendė dar 2006 metų e, rugsėjai, jog valstybės parama e, viešajam transliuotojui turėtų būti teikiama tam, kad jie galėtų atlikti savo funkcijas dinamiškoje aplinkoje ir kad nebūtų piknaudžiaujama viešaisiais, e, viešosiamis lėšomis, viešaisiais pinigais, politiniais sumetimais ar panašiai. Mes laikomės nuomonės, kad ir privatus, ir visuomenės transliavimas yra svarbus. Ir iš tikrųjų viešieji transliuotojai prisideda prie Europos e, transliuojamasios e, žiniasklaidos e, bendrojo paveikslo. Taigi komisija turėtų e, užtikrinti E, komisijos dokumentus dėl valstybės paramos, kurie galiojo 2001 metų. E, tikslas yra modernizuoti šitą komunikatą, siekiant didinti skaidrumą ir teisinį tikrumą. Komunikato projekte nurodyta, kad e, viešiai transliuotojai turėtų teikti audiovizualinės paslaugas visom e, transliavimo platformoms ir visom, visose terpėse, palikdami privatiems operatoriams taip pat galimybę ir iniciatyvą likti rinkoje. Tai yra užtikrinta per vadinamąjį Amsterdamo testą, kuriame būtent subalansuojama yra ir pliusai ir minusai, kurie vietiniu mastu stebimi dėl viešo transliavimo paslaugų. Kodėl e, buvo atliktas toksai testavimas? Tuo, kad e, atlikus tokį testą nacionaliniu lygiu e, komisijai kištis nereikia. Tačiau komisija vis dažniau gaunant suskundimų dėl tam tikrų tokių ne visai aiškiai apibrieštų atvejų, kada viešojo transliuotojo veikla piliečiams naudos nebelabai teikia, bet E, įtaka rinkoje yra labai ženkli. Vis dėlto komisija mano, kad e, pakartotinis kišimas į šiame sektoriuje netitiktų subsidirumo principo. Todėl mes norėtumėm, kad valstybės narės e, dalintųsi su komisija atsakomybė, kontroliuojant, kokią e, valstybės finansuojama žiniasklaida daro įtaką tinkamą žiniasklaidos rinkoje. Amsterdamo testas užtikrins, kad e, iš transliuotojų e, teikiamas paslaugos e, atitinka piliečių, klausytojų, žiūrovų interesus. Kita vertus, e, kad valstybės parama, e, valstybės finansuojama žiniasklaidai neiškraipytų rinkos arba, būtų, arba atneštų minimalių iškraipimų. Mes nenorime, kad būtų sukurta bereikalinga administracinė našta, nors be abejo, bet koks testas susijęs su papildomu darbu, papildomu pastangom, tačiau minimalios pastangos, kurių reikia, yra pagrystos ir būtinos. Na, ir Toliau tame teste taip pat planuojama, kad e, pirmiausia būtų tikinamos naujos paslaugos. Ir čia mūsų projekte yra paliekama pakankamai daug laisvės valstybėms narėms veikti. Kiekviena valstybė narė pati gali spręsti, kada naujus audiovizualinės paslaugos jau turėtų būti tikinamas. Ir antra, e, projekte e, numatyta netaikyti šitų nuostatų eksperimentiniams uh, E, projektams. Taip sakant, valstybės narės galės be ypatingų testavimų, be kažkokių tai patikrinimų eksperimentuoti su naujom žiniasklaidos priemonėmis. Galų gali valstybės narės taip pat bus laisvas pasirinkti institucijas, pasirinkti procedūras, kurios e, bus taikomas šiuose testuose. Taip pat reikėtų paminėti, kad e, mažesnės valstybės narės, tokios kaip Belgija arba Airija, jau įgyvenina tokius, jau taiko tokius testus. Taigi sprendimai, kurie rasti šiose valstybėse, yra proporcingi turimiems ištekliams. Kadangi testas yra gana platus, e, taip pat nėra jokių galimybių, kad būtų pažydinėjama redaktorių kūrybinė laisvė e, taikomas reikalavimas, kad visuomenės transliuotojas pirmiausiai tenkintų visuomenės e, poreikius ir rinkas, įtaka rinkoje būtų nelabai dėlė. Siekiant užtikrinti kūrybinį priklausomybę, mes taip pat numatome, kad tam tikrom sąlygom testą turėtų atlikti pats viešasis transliuotojas. Apibendrinant, galėčiau pasakyti, kad Amsterdamo testas turėtų būti vertinamas kaip galimybė, o ne kaip kažkokia tai grėsmė. Jis padės išlaikyti žiniasklaidos pluralizmą naujoje žiniasklaidos erdvėje, užtikrinant, kad uh, E, būtų sukurtos sąžiningos e, konkurencinės sąlygos e, tiek privatiems investuotojams, tiek ir mūsų viešai žiniasklaidai. Ačiū, ponia komisarė. Toliau politinių frakcijų vardu pasisakantieji, pirmiausia EPP vardu. Ponas Belė, trys minutės. Labai ačiū pirmininkė, labas vakaras kolegos, komisarė. Visų pirma, poniai Krūz, noriu palinkėti greitai pasveikti. Girdėjome, kad ji paslydo ir susižeidė, taigi tikimės, kad ji kaip galima greičiau pasveiks. Na, o dabar galiu pasakyti, kad mes žinome, kad komisija nori sukurti vienodas žaidimo sąlygas visiems audiovizualinės e, srities veikėjams, tiek visuomeniniams, tiek, tiek privatiems ir kad būtų užtikrinama tikama kokybė. Manau, kad tai, ką labai aiškiai išdėstė ponas Visar ir tai, ką siūlo komisija, ne visada atitinka tuos principus. Rinkos testas, kaip jūs siūlote, Belgijoje jau taikomas, taip jūs sakėte. Tačiau detalių yra daugiau. Mes iš tikrųjų naudojame poveikio vertinimą. Pačios trans translavimo bendrovės tai daro, bet ne pagal tokius metodus, kokius išdėsto komisijos pasiūlymas. Taigi vaizdas šiek tiek kitoks negu kaip jūs sakėte ir kokie mūsų frakcijai kyla e, susirūpinimai. Svarbiausia problema yra ta, kad tai prieštrauja Lisabonos strategijai. Daugelį valstybių narių visuomeniai transliuotojai yra inovacijų e, katalizatorius ir taip ir turi likti. O tai, ką mes darome dabar, tai iš tiesų uh, apkrauna šias organizacijas biurokratija ir e, kuria kliūtis naujovėmis, naujų platformų. E, e, visos naujovės kainuoja daug pinigų ir tokias investicijas reikia išskaidyti kaip galima plačiau ir užtikrinti, kad tiek viešieji, visuomeniniai, tiek privatus transliuotojai kartu kurtų tokias platformas ir teiktų per jas turinį. Tik tokiu būdu vartotojui mes suteiksime didžiausią naudą. prašom nesuprasti mūsų neteisingai. Mes norime, kad būtų tam tikra subalansuota konkurencija tarp visuomeninių ir privačių transliuotojų. Turi būti vietos pakankamai visiems, kad jie galėtų kurti kokybišką turinį. Na ir e, visuomeniniai transliuotojai turi būti atskaitingi už visuomeninius pinigus. Tai yra akivaizdu, tačiau nemanau, kad Komisijos pasiūlymas geriausiai tai galėtų užtikrinti. Ir jeigu, pavyzdžiui, paminėčiau BBC, e, Junktinės karalystės e, transliuotoją, jeigu pakalbėsime apie jų puikius produkcijos ir paskirstimo mechanizmus, tai ką jiems yra pavykę pasiekę, tai būtų geras pavyzdys ateičiai. Ačiū, sako pirmininkas, pana Becelį. Trys minutės socialistų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Vasilijų, linkiu Jums e, gerų naujų metų ir aišku, perduokite linkėjimus poniai Krus, kad jį kuo greičiau pasveiktų. Mes kalbame apie tam tikrus principinius dalykus ir pozicijas ir pirmininkaujantį Prancūziją e, šį klausimą buvo iškėlusi kaip prioritetinį. Labai svarbu tai, kaip ateitie funkcionuos žiniasklaida tarptautinių nacionalinių lygmenių, kaip visą tai reikia suderinti e, su telekomo paketu. Matome, kad visoje Europoje yra keičiamos sąlygos gauti transliavimo dažnius ir e, tai neišvengiamai daro įtaką finansams. Akivaizdu, jog e, tai tikrai turės svarb, svarbių poslinkių ateičiai. Todėl reiktų visuomeninės e, paslaugas e, nuolat turėti galvoje ir suvokti jų išskirtinę svarbą. Visiškai aišku, kad Diskusija dėl visuomeninė e, transliuotojo yra labai svarbi visai visuomeniai. Nepamirškime, kad griežtai turime paisyti subsidiarumo e, principo. Ypač, kai mes pagalvojame apie mažesnius transliuotojus, kyla papildomų problemų. Tačiau šiaip ar taip mažas ar didelis transliuotojas atlieka tam tikrą visuomeninę misiją Ir Amsterdamo protokole yra išdėstytos tam tikros nuostatos ir dar prisiminkime pirmųjų metų komisijos komunikatą. Ten labai gerai apibrėžiamas visuomeninio transliuotojo vaidmuo ir pareigos. Tačiau dabar kylo klausimas dėl to, kaip visuomeninis transliuotojas turėtų būti finansuojamas. Jūs sakote, kad E, toks e, finansavimas, koks yra dabar, e, neišvengiamai daro tam tikrą įtaką ir pakankamai dažnai mes regime gaudų bendradarbiavimą tarp visuomeninių ir privačių transliuotojų. Aišku, negalime mes supainioti viso to su visuomeninio transliuotojo finansavimu iš biudžeto. Žinoma, visuomeninis transliuotojas gali verstis tam tikrą e, komercinę praktiką, tačiau mm, jo pajamos iš tokios praktikos turi būti e, ribojamos. Ir labai svarbu, kad nacionaliniai įstatymai tai labai konkrečiai apibrėžtų. Nepamirškime ir to, kad Be visuomeninio transliuotojo egzistuoja ir privatus transliuotojai, kurie yra nemažiau svarbus bendrajai ES rinkai. Ir baigdama norėčiau užduoti tokį e, klausimą. Ką reiks daryti su finansavimu iš biudžeto? Ar tai nesukels papildomų ir didesnių problemų, nes e, iš vienos pusės egzistuoja subsidiarumas, tačiau iš kitos pusės e, turime atsižvelgti į visuomeninio transliuotojo ypatingą vaidmenį nacionalinėme lygmenyje. Ir e, ypač galvojant apie tarptautinį kontekstą, suvokiame, kokios sudėtingos e, pr problemos mūsų laukia ir suvokime, kad negalime pernelyg griežtai elgtis. Ačiū. O dabar dvi minutės e, ponui Ignacio Gardans, prašom. Ačiū. Pabandysiu kalbėti trumpai. Žinoma, noriu perduoti ko geriausių linkėjimų komisariai Krus ir linkiu jai kiek įmanoma greičiau pasveikti. Mūsų diskusija yra labai įdomi ir svarbi mūsų pagrindinis tikslas, e, aišku, ir e, komisijos tikslas yra susitarti, nuspręsti ir priimti bendrą sprendimą, kad ir parlamentas būtų įtrauktas į sprendimo prieimimą. Mes juk e, kalbame ne tik apie kažkokius eilinius transliuotojus ar paprasčiausiais televizorių žiūrovus. Nepamirškime, kad visuomeninis e, transliuotojas atlieka ypatingą misiją. Mm, egzistuoja beje ir skirtingos paslaugų rūšys, e, linijinės, nelinijinės, egzistuoja ir ypatinga visuomeninio transliuotojo e, misija, egzistuoja ir įvairiausios susitarimai iš aštuntojo, devintojo dešimtmečio. Pernelik dažnai e, dabartinės televizijos nėra e, visuomeniniai transliuotojai grinaja šio termino prasme, egzistuoja įvairiausių abejonių, klausimų, bet akivaizdu, kad visuomeninis transliuotojas atlieka e, milžinišką vaidmenį, saugant mūsų kalbinę ir kultūrinę įvairovę. Tokia yra realybė. Turime rasti e, finansinę pusiausvyrą, rasti naujų finansavimo galimybių ir modelių. Turime diskutuoti, tačiau negalima visuomenio transliuotojo e, pastatyti į pavojų, juk jis yra labai svarbus mūsų visuomeniai. Ačiū. Dabar ponė Triupelė, žaliųjų frakcijos vardu, pusantros minutės. Ačiū, ponia komisarė, mėly kolegos. Baroso komisija vienu savo didžiausių tikslų yra paskelbusi sumažinti biurokratiją, tačiau jūsų pasiūlymai sukelia, turi sukelti įspūdį, jog to ir siekiate. Tačiau per praeitą savaitę įvykusią EPP frakcijos klausimą buvo išsakyta daug abejonių ir šis e, pasiūlymas yra kaip tik priešingas ir sukuria papildomą ir bereikalingą reguliavimą. Mums reikia rasti pusiausvyrą tarp privačių televizijų ir visuomeninio transliuotojo. Tačiau skaitmeninės televizijos metais, kuomet e, ypač išryškėja visuomeninio transliuotojo svarba, skatinant kultūrinę, kalbinę įvairovę, Mes turime suvokti, kaipgi visa tai yra svarbu. Nepamirškime ir Lisabono strategijoje iškeltų ir sutartie iškeltų tikslų. Jeigu mes nekeisime situacijos, tai visuomeninis transliuotas taps tam tikrų dinozaurų ir kils grėsmė jam išnykti. Aišku, kreditų krizė parodė, jog reikia rinkas reguliuoti, reguliuoti taip, kad rinkos būtų sąžiningos ir teisingos. Ir tas pats galioja televizijos rinkai. Reikia rasti pusiausvyrą tarp visuomeninių ir privačių transliuotojų, jeigu mes norime užtikrinti televizijų ateitį. Ačiū. Dralda Esquerda Unitária Europeia, Esquerda Nórdica Verde, Sr. E deputado Erik Meijer, 2 minutos, 2 um minutos, please. Ačiū, Erik Meijer, 2 minutės. 80 jaar heeft de publieke omroep de Dėkuoju, pirmininkė. Valstybiniai transliuotojai egzistuoja jau daug dešimtmečių ir jie turi teikti visuomeniai įvairią informaciją. Jų egzistavimas priklauso nuo valstybės skiriamų lėšų, galbūt, tai pavyzdžiui, gali būti lėšos skiriamos per tam tikrus mokesčius. Taip pat kartais gali būti skiriama lėšų ir iš transliuotojų organizacijų. Tokia praktika yra naudojama mano šalyje. Taip pat svarbu paminėti, jog valstybė visuomeninius transliuotojus ragina ir skatina patiems užsidirbti pinigų per, pavyzdžiui, reklamos laiko skirstimą arba per įvairių audiovizualinių mm, produktų prekių rengimą ir platinimą. Aišku, taip pat labai svarbu stiprinti ryšį tarp žiūrovų, klausytojų ir transliuotojų. Tačiau dabar kyla problemų dėl to, kad atsiranda privatūs transliuotojai ir kartais jie elgesi ignoruojami, jų padėtis kartais yra prastesnė, nes jie negauna tokio papildomo finansavimo, kokį gauna visuomenė, visuomeniniai transliuotojai. Ir reikia spręsti šį klausimą, kažkaip taisyti padėtį ir stengtis įvesti tokias priemonės, kurios padėtų išvengti tokio padėties iškraipimo ir konkurencijos iškraipimo. Komisija tikrai turi spręsti šiuos klausimus, turi atsižvelgti į kylančius nuogastavimus. Visuomeninių transliuotojų ateitis priklauso nuo to, ar jie gaus pakankamai laisvės ir jie tikrai negali būti apriboti pelnais, kurios gauna komerciniai transliuotojai. Aš esu prašęs komisijos e, atsiimti jų teikiamą pasiūlymą. Ir man atrodo, kad tai būtų vienintelis galimas sprendimas šioje situacijoje. Pritariu tam, ką sakė ponas Viso ir kiti prieš mane kalbėję parlamentarai. Dėkoju. Dabar žodis ponui Mavromatis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Kaip kolegos teisingai pažymėjo ir tie kolegos, kurie pasirašė po užduodamų klausimų ir ypač po to, kas buvo išsakyta praeitą savaitę per e, vykusius klausimus, būtina užtikrinti, kad visuomeninis transliuotojas tarnautų piliečiams ir toks yra pagrindinis visuomeninio transliuotojo vaidmuo. Įvairovė e, ir tiek programų, tiek kalbų turi atsispindėti visuomeninio transliuotojo veikloje ir reikia, kad ji neišnyktų vystantis technologijoms. Reikia atsižvelgti į tuos nuolat vykstančius pokyčius. Siekiant užtikrinti e, sąžiningą konkurenciją, būtina, kad komisija parodytų, kaip jį galima geriau apsaugoti visuomeninį transliuotoją. Visiškai akivaizdu, jog mes čia kalbame apie viešąjį interesą ir būtina užtikrinti, kad biudžeto lėšos būtų geriau panaudojamos įgyvendinant visuomeninio transliuotojo tikslus reikia padidinti skaidrumą, įsisavinant biudžeto lėšas. Aišku, būtina išvengti pernelik didelės biurokratinės naštos įgyvendinant įvairiausias e, programas bei siekiant tikslų. Mes regime milžiniškus pokyčius žiniasklaidos rinkoje, televizijoje konkrečiai, todėl būtina ieškoti naujų priemonių ir kontrolės galimybių. Nepamirškime, kad transliuotojai atspindi mūsų kultūrinę ir kalbinę įvairovę. Reikia siekti, kad e, transliuojamų programų kokybė būtų pakankamai aukšta, bet kartu nebūtų iškraipama konkurencija, kad kiekvienas rastų savo nišą. Reikia pasiekti, kad visuomeninis transliuotojas pirmiausia atspindėtų tai, kas rūpi visuomeniai. Pavyzdžiui, olimpinės žaidynės ar e, futbolo, e, pasaulio futbolo čempionatas – Tačiau realybė yra kitokia. Privatus transliuotojai turi daugiau lėšų, skiria daugiau pinigų, įsigyja teisę transliuoti panašius renginius ir dėje piliečiai per visuomeninį transliuotoją tokių svarbių įvykių nebegali stebėti. Aišku, negalime pamiršti ir privačių transliuotojų teisėtų interesų. Visuomeninis transliuotojas E, turi veikti tinkamai, jo vaidmuo turi būti teisingai suvoktas. Visuomeninis interesas turi atsispindėti visuomeninio transliuotojo veikloje ir prašyčiau komisijos į tai atsižvelgti. Ačiū e, ponui Mavromatis, Bodėjai Kuščias, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisarė. Aš taip pat norėčiau pasiūsti geriausius linkėjimus poniai Krūs, kad jį greitai pasveiktų. Pirmiausia, bendri komentarai dėl komunikato skirto transliavimui peržiūros. Pirmiausia, manau, kad ši peržiūra yra labai pozityvi, nes jie mums leis e, adaptuoti 2001 metų komunikato turinį tam technologiniam progresui e, ir reglamentavimui, kuris yra įvykęs. Ir žinoma, tai yra pirmųjų metų gairės e, garantuoja demokratinę pluralizmą ir laikomas e, valstybių narių nustatytų principų visuomeniam transliavimui principų ir laisvę pasirinkti finansavimo e, būdą, neiškraipant e, konkurencijos. Ir taip pat ši misija skiriama konkrečiai institucijai, e, nepriklausomai išorės priežiūros institucijai, pabrėžiant to, tų institucijų vaidmenį. Kalbant apie svarbiausius dalykus e, dabartinėme pasiūlyme, aš norėčiau kalbėti apie aksantę kontrolę, apie visuomeninių transliuotojų e, paslaugų teikimą. Tačiau taip pat reikia užtikrinti pakankamą lankstumą, kad būtų galima pristaikyti prie konkrečių sąlygų. Galiausiai manau, kad turime daugiau dėmesio skirti galimybei, kad kai kurios paslaugos įskaitant ir visuomenio transliuotojo paslaugas, turėtų būti e, pagristos taip pat ir piliečių mokamų mokesčių, kad e, nebūtų e, jokių iškraipimų. Dėkuoju komisijai už pateiktos pasiūlymas. Labai ačiū, Marija. Pane Vanderburg, trys minutės. Akivaizdu, kad klausimas yra skirtas įtampai tarp visuomeninio intereso ir e, jo poveikio e, konkurencijai bei vidaus rinkos veikimo. Ribos tarp e, visuomeninio ir privataus transliavimo, taip pat kitų žiniasklaidos priemonių vis labiau yra neaiškios, ypač tai yra tais atvejais, kai e, kalbame apie naujas žiniasklaidos priemonės, naujus žiniasklaidos kanalus, internetą ir taip toliau. Kai kurie žmonės čia sakė, kad e, visuomeninis transliuotojas dažnai yra vadovaujantis vektorius e, tiekiant naujoves, tačiau, žinoma, toks poveikis yra tarp valstybinis ir tarp sektorinis. Taigi, svarbu, kad būtų užtikrintas nusklumas tarp transliavimo ir bendro paslaugų, e, e, bendrų paslaugų pagrindų. Ir apie tai mes kalbame ekonomikos komitete šiame parlamente. Ypač socialistų frakcijos nariai pabrėžia, kad reikia kurti didesnį teisinį iškumą bendro, bendro intereso paslaugoms Ir norėtume, kad e, būtų patvirtinta pagrindų direktyva ir sektoriniai teisės aktai e, skirti e, šiai temai. Na ir dėl to priimami sprendimai politinių lygių. Konsultacijos dėl komunikacijos projekto, kuris yra mums pateiktas, gali būti komentuojamas iki sausio 15 dienos, todėl manau, kad yra svarbu pasiūsti aišku signalą Ypač mums, socialistų frakcijoje, yra labai svarbu e, šiuo horizontaliu lygiu. Ir tai būtų svarbi priemonė, kad diskusijos e, kaip ši e, būtų pateiktos platesnėme kontekste. Svarbu žinoti, kas nusprendžia dėl taisyklių ir koks yra balansas tarp rinkos interesų ir visuomeninio intereso. Man kažkaip atrodo, kad Rinkos testas, e, kuriame, apie kurį kalbama komunikate, turėtų e, suteikti pirmumą e, komerciniams argumentams, o ne visuomeniniams. Ir būtent mes ir norėjome, kad tos tokios horizontalios taisyklės būtų tam ir skirtos. Aš esu šiek tiek nustebusi, kad EPP dabar jau tiek daug dėmesio skiria specifiniams klausimams, <clears throat> nors jie ir abejojo labai pritardami mūsų e, kreipimusi, kad būtų žvelgiama visą tai bendriau. Tai yra aiškus pavyzdys, kad šiuo atveju, kalbant apie transliavimą, jeigu neturėsi bendros sistemos, kur daugiau dėmesio skiriame visuomeniniam interesui, visada rinkos interesas dominuos. Taigi norėčiau pasinaudoti šią progą ir pakartoti mūsų kreipimąsi, kad būtent į visuomeninės paslaugas, į visuomeninę sistemą būtų daugiau kreipiama dėmesio, kad būtų sugražinta ta pusiausvėra visuomeninio intereso labui. Ačiū ir ponas Boskurt, dvi minutės. Dank u wel, voorzitter. Nou, publieke omroep staat voor pluriformiteit. Dėkoju, pirmininkė. Visuomeninis transliavimas užtikrina kultūrinę ir kalbinę įvairovę Europos Sąjungoje ir tai nėra mano žodžiai, tai yra sakius ir komisija. Todėl tokie transliuotojai yra ypatingai svarbus ir nacionalinių lygių ir sąjungos lygių. Tačiau dabar atsiranda ir naujų žiniasklaidos priemonių ir kanalų, Todėl, manau, būtų gerai, jei Bruselis nediktuotų visiems sąlygų. Man atrodo, kad tai turi daryti nacionalinės vyriausybės. Jos tikrai yra geresnėje padėtyje ir gali geriau nuspręsti, kokie turi būti jų transliuotojai. Manau, reikėtų vengti naujų papildomų taisyklių kūrimo Na, o kalbant apie turinį, transliuojamas programas, galbūt nereikėtų taip jau ryškiai atskirti naujų ir senų paslaugų, juk jos yra tikrai persipinusios. Ir labai dažnai televizijos programos yra susijusios su naujomis paslaugomis ir atvirkščiai. Tad kalbame ne tik apie rinką, kalbame ir apie visuomenės interesą, apie mūsų visuomeninių transliuotojų interesą. Komisija taip pat yra pasisakiusi už tokių interesų gynimą. Todėl noriu paklausti, ar naujajame komunikate išliks šie pagrindiniai principai? Ir ypač, ar bus pakankamai dėmesio skiriama valstybių narių teisiai priimti sprendimą? Taip pat, ar bus kalbama apie tai, jog turi būti nustatytos tinkamos taisyklės visuomenės interesui apginti ir ką tai iš klausimais pasakys taryba ir komisija. Dėkoju. Pereisime prie procedūros, prašau žodžio. Ponas man, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Visuomeninis transliuotojas yra daug daugiau nei paprasčiausia ekonomika. Aš dalyvavau e, praeitą savaitę vykusiuose klausimuose ir Mes puikiai pamatėme, kokią įtaką, e, milžinišką įtaką daro visuomeninis transliuotojas e, švietimui ir kultūrai. E, daugelį valstybių narių buvo keičiamas visuomeninio transliuotojo vaidmuo. Todėl nereikia perkrauti jo veiklą biurokratijos ir nereikia atlikti to privalomo ex ante testo. Ir negalėčiau pritarti tam subiurokratizuotam pasiūlymui. Juk egzistuoja visuomeninio transliuotojo tarybos, jos e, kontroliuoja veiklą, stebi, kokie vyksta pokyčiai, stebi, kokia yra konkurencija, užtikrina jos sažiningumą. Ir aš e, Heseno žemės e, visuomeninėme transliuotoje esu tokios tarybos narys, mes puikiai viską kontroliuojame ir tokia turi būti sėkminga visuomeninio transliuotojo politika. Dabar ponė Androva, prašom. Suzana Roitova. Atsiprašau, ponė Suzana Roitova, viena minutė. Souhlasím s mými kolegy, že státní podpora ve... Pone pirmininkė, pritariu tiems kolegoms, kurie sako, kad visuomeninė parama visuotiniam transportui turi būti išaiškintas išdėstas aiškiau. Tačiau norėčiau e, išdėstyti ir kitus svarbius klausimus, kuriuos turėtų komisija panalizuoti kaip galima greičiau. Paminėsiu tris problemas. Pirmiausia, turime įtraukti e, gyvenamųjų namų e, bendrasias antenas tarp išimčių pagal penktą straipsnį informacijos direktyvoje. Antra, turime pritarti geresniam nacionalinių tarybų e, koordinavimui, e, kad visuotinė paslaugų taisyklės būtų geriau taikomas. Taip pat geriau turime koordinuoti nacionalinių priežiūros tarybų darbą, užtikrindami, kad e, turinys, kuris yra žalingas vaikų vystimus, ne, vystimus nebūtų transliuojamas. Ačiū. Dabar žodis poniai komisariai Vasilijo atsakyti iškeltas mintis. Eh, Ačiū už labai vaisingą diskusiją, kurią aš žinoma perduosiu kolegiai poniai Krūz. Noriu pabandyti pakomentuoti kai kuriuos jūsų pasisakymus. Amsterdamo protokolas eh, išsako galimi, būtinybę subalansuoti finansavimą e, ir jo poveikį, valstybės finansavimą ir jo poveikį konkurencijai. Taigi mes turime imtis veiksmų, nes e, tuomet turėsime spręsti įvairius skundus. Mes turime valstybės narėms suteikti daugiau galimybių plėtoti e, visuotinę transliavimą, kiek sutarties konkurencijos sąlygos yra, jų yra laikomasi. E, visuotinėmis transliavimas turėtų kurti naujoves, aišku, e, šviesti ir e, teikti pramogas. Komisija, aišku, su tuo sutinka. Ir pačios valstybės narės turi apsispręsti, kaip finansuoti visuotinį transliavimą, tai yra aiškiai pasakyti Amsterdamo protokole. Visuotiniai transliuotojai galės laisvai eksperimentuoti, rengdami naujus projektus ir komunikato projekte sakoma, kad bandomieji projektai, projektams netaikomas testas. Mes visada pripažinome galimybę finansuoti visuotinės paslaugas ir tai būtų, kur pakliūtų įvairios programos, kurias teikia visuotiniai transliuotojais, taip ir bus ateityje. Komisija taip pat nori garantuoti, kad būtų užtikrintas privataus ir visuotinio transliavimo mišinys ir komisija nori raginti, e, kad transliuotojai pasinaudotų naujomis technologijomis, kad galėtų tenkinti įvairiausius visuomenės poreikius. Amsterdamo testas leidžia valstybėms narėms finansuoti naują, naują žiniasklaidą, e, kurią teiktų visuotiniai transliuotojai. Ir tai būtų galima neatsilikti nuo poveik, pokyčių e, e, aplinkoje. Tuo pat metu visuomenė yra suinteresuota, kad išliktų paskatos privatiems operatoriams. Inovacijos tiek visuotinių ir privačių transliuotojų yra svarbios siekiant Lisabonos tikslų. Ir nereikia net ir kalbėti, kad visuotiniai transliuotojai bus galės laisvai pradėti teikti bet kokias naujas paslaugas komercinių pagrindų ateityje be iš ankstinio privataus vertinimo. Noriu patikinti Jūs, gerbiami parlamento nariai, kad mes į šią konsultaciją žiūrime labai rimtai. Mes peržiūrėsime tekstą, kad galėtume atsižvelgti teisėtus, teisėtą nerimą. Ir aš paprašysiu mūsų tarnybas atsižvelgti į parlamento ir valstybė narių e, pastabas, e, peržiūrint projektą. Ačiū. Ačiū. E, ponios ir ponai parlamentarai, baigėme diskusijas šiuo klausimu. Dabar mūsų pas, darbo tvarkėje paskutinė jos dalis. Trumpas pranešimų pristatymas pagal 45 darbo, tais, darbo taisyklių straipsnį antroje dalį.